Well, hello everyone. Uh... Labą dieną. Pereikime dabar prie balsavimo. Kai kas iš jūsų nedalyvavo labai įdomioje diskusijoje dėl DVT, galėjote sužinoti, kad visas mūsų envi darbas um, nueina šuniu ant odegos, nes uh, klimato kaitos neįmanoma pamatuoti. Praktiškai tarsi būtų taip lyg ji visai nevyktų. Tai iš tikrųjų mm, labai įdomu mm, duoda peno pamastymams. Dabar balsuosime, pasistengsime patvirtinti es iniciatyvą dėl apdulkintojų pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė Atmesta. 49 pakeitimas už, prieš susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas kas už, prieš susilaikę, priimta. 54 už, prieš susilaikę, atmesta. 55 už, prieš susilaikę, atmesta. 56 už, prieš susilaikę, atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikę, priimta. 63 už, prieš, susilaikę, priimta. 64 už, prieš, susilaikę, priimta. 64. Taip gerai, pasitikrinkime dėl 64. Prašom balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Teisingai. Gana daug atmetė, taigi padariau klaidą skaičiuodama rankas. 65. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 66. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 67. Už. Prieš susilaikė priimta. 68 už, prieš susilaikė atmesta, ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 73 už, prieš susilaikė priimta. 74 už, prieš susilaikė atmesta. 75 už, prieš susilaikė atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 83 už, prieš susilaikė atmesta. 84 už, prieš susilaikė priimta. 85 už, prieš susilaikė atmesta. 86 už, prieš susilaikė atmesta. 87 už, prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 94 už prieš susilaikę priimta. 95 už prieš susilaikę priimta. 96 už prieš susilaikę priimta. 97 už prieš susilaikę atmesta. 98 už, prieš susilaikę atmesta, 99 už, prieš susilaikę priimta, 100 už, prieš susilaikė priimta. 101 už, prieš susilaikė priimta. 102 už, prieš susilaikė pri... atmesta. 103 už, prieš susilaikė priimta. 104 už, prieš susilaikė priimta. 105 už, prieš susilaikė priimta. 106 už, prieš susilaikė priimta. 107 už prieš susilaikė priimta. 108 už prieš susilaikė priimta. 109 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 109 pakeitimo, prašoma balsuoti. The vote is closed. It is... Balsuoti baigiame atmestą. 111 už, prieš, susilaikę, atmesta, 110 už, prieš, susilaikė, atmesta, 112 už, prieš, susilaikė, atmesta, 113 už, prieš, susilaikė, priimta, 114 už, prieš, susilaikė, atmesta, 115 už, prieš, susilaikė, priimta, 116 už, prieš, susilaikė, atmesta, 117 už, prieš susilaikę priimta. Pirmasis už, prieš susilaikę priimta. Antrasis už, prieš susilaikę priimta. Trečiasis už, prieš susilaikę atmesta. Ketvirtasis už, prieš susilaikę atmesta. Penktasis už, prieš susilaikę atmesta. Šeštasis už, prieš susilaikę atmesta. Septintasis už, prieš susilaikę priimta. Aštuntasis už prieš susilaikę priimta. Devintasis už prieš susilaikę priimta. Dešimtasis už prieš susilaikę priimta. Vienuoliktasis už prieš susilaikę priimta. 13 už, prieš susilaikę, atmesta. 12 už, prieš susilaikę atmesta, 14 už, prieš susilaikę priimta, 15 už, prieš pasitikrinkime dėl 15, pradedame balsuoti. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 už, prieš susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 19, pradedame balsuoti. It's a linguistic amendment. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta vienu balsu. 20 už prieš e, susilaikė atmestas, 17 už prieš susilaikė priimta, 21 už prieš susilaikė priimta, 22 už prieš susilaikė atmesta, 23 už prieš susilaikė atmesta, 24 už prieš susilaikė atmesta, 25 už prieš susilaikė atmesta, 26 už prieš susilaikę atmesta 27 už prieš susilaikę atmesta 28 už prieš susilaikę atmesta 29 už prieš susilaikę atmesta 30 už prieš susilaikę at, priimta 31 už prieš susilaikę priimta 32 už prieš susilaikė priimta, 33 už, prieš susilaikė atmesta, 34 už, prieš susilaikė. Pastikrinkime dėl 34 pradedame balsuoti. And is closed. Balsavimas baigtas, atmesta, dviejų balsų persvara, 31 už, prieš susilaikę Nematau EPP. Ar jūs už? Gerai, tuomet priimta. Septintasis kompromisas, kas už? Prieš susilaikė priimta. 42 už. Prieš susilaikė priimta. 43 už. Prieš susilaikė priimta. 44 už. Prieš susilaikė atmesta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Where is the name of the group? What did I do? I want to say hello to a group of Noriu pasisveikinti su lankytojais. A, bal, dėl balsavimo priimta, patvirtinta. Ačiū labai, viskas patvirtinta. Yra lankytojų grupė iš Niderlandų. Mes norėtume jūs uh, čia pasveikinti. Tikimės, kad e, mūsų darbas čia aplinkos saugos komitete jums pasirodės įdomus. Toliau tęsime balsavimą. Dabar e, balsuosime dėl e, pranešimo, jo pakeitimų, pasirinkimo narystiai paramos priemonės nustatymas. Pradėsime nuo 19 pakeitimo, kas už, prieš susilaikę atmesta, 20 už, prieš susilaikę priimta, 21 už, prieš susilaikę e, priimta, 22 atmesta, 23 už, prieš susilaikę priimta, 24 už, prieš susilaikę atmesta, 25 už, prieš susilaikę atmesta, 26 už, prieš susilaikę. Pastikrinkime, pradedame balsuoti. And it is, there's, everyone voted, then it's closed. Atrodo, visi balsavo, baigiame balsuoti, priimta. 27 už, prieš susilaikė, atmesta, 28 už, prieš susilaikė, atmesta, 29 už, prieš susilaikė priimta. 30 už, prieš susilaikė atmesta. 31 už, prieš susilaikė atmesta. 32 už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis už, prieš susilaikė atmesta. Antrasis už, prieš susilaikė atmesta. Trečiasis už, prieš susilaikę atmesta, ketvirtasis už prieš susilaikę atmesta, penktasis už prieš susilaikę atmesta. Šeštasis už, prieš susilaikę, atmesta. Septintasis už, prieš susilaikę, atmesta. Aštuntasis už, prieš susilaikę, atmesta. Devintasis už, prieš susilaikę, atmesta. Dešimtasis už, prieš susilaikę, atmesta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikę, atmesta. Dvyliktasis už, prieš susilaikę priimta. 13 už prieš susilaikę priimta, 14 už prieš susilaikę atmesta, 15 už prieš susilaikę priimta, 16 už prieš susilaikę priimta, 17 už prieš susilaikę atmesta, 18 už prieš susilaikę atmesta. Balsavimas dėl visų dokumentų elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar siūlyčiau perėti prie kito darbo atvarkės punkto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 už prieš susilaiko atmesta. 43 už prieš susilaiko pritarta. 44 už prieš susilaiko pritarta. 45 už prieš susilaiko pritarta. 46 už prieš susilaiko pritarta. 47 už prieš susilaiko pritarta. 48 už prieš susilaiko pritarta. 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 50 už prieš susilaiko pritarta. 51 už prieš susilaiko pritarta. 52 už prieš susilaiko atmesta. 53 už prieš susilaiko atmesta. 54 už prieš susilaiko pritarta. 55 už prieš susilaiko atmesta pritarta. 56 už, prieš susilaiko pritarta. 57 už, prieš susilaiko pritarta. 58 už, prieš susilaiko atmesta. 59 už, prieš susilaiko pritarta. 60 už, prieš susilaiko atmesta. 61 už, prieš susilaiko pritarta. 62 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 62, balsuokime elektroniškai, prašau. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui 63, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 64 už, prieš susilaiko, pritarta. 65 už, prieš susilaikė, pritarta. 66 už, prieš ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 67 už, prieš, susilaikė, pritarta. 68 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, pritarta. 70. Šis atkrenta 71. Dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 72. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 72. Balsuokime elektroniškai. Tad 72. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 74 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 75 už, prieš, susilaikė pritarta. 76 už, prieš, susilaikė atmesta. 77 už, prieš, susilaikė pritarta. 78 už, prieš, susilaikė atmesta. 79 už, prieš, susilaikė atmesta. 80 už, prieš, susilaikė atmesta. 81 už, prieš susilaikė pritarta. 82 už, prieš susilaikė pritarta. 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 84 už, prieš susilaikė atmesta. 85 už, prieš susilaikė pritarta. 86 dabar už, prieš susilaikė pritarta atmesta. 87 už, prieš, susilaikė, pritarta. 88 už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. 90 už, prieš, susilaikė, pritarta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 92. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 93. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 95. Už, prieš. Praleidome 94. Čia man paži... pas mane pažymėta, kad atsimta šis pakeitimas. Tad 95. Dar kartą, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 96 už, prieš susilaikė pritarta. 97 už, prieš susilaikė pritarta. 98 už, prieš susilaikė pritarta. 99 už, prieš susilaikė pritarta. 100 už, prieš susilaikė pritarta. 101 už, prieš susilaikė pritarta. 102 už, prieš susilaikė pritarta. 103 už, prieš susilaikė pritarta pritarta. 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. 105 ir 106 balsuojame kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 107 už, prieš, susilaikė, pritarta. 108 už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 109, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 110, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 111. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 112. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 7. už, prieš susilaikė atmesta. 8. už, prieš susilaikė pritarta. 9. už. 9. atkrenta vis dėlto. 10. už, prieš susilaikė atmesta. 11. už, prieš susilaikė pritarta. 12 už, prieš susilaikę pritarta. 13 už, prieš, EPP už, tada pritarta. 14 už, prieš susilaikė pritarta. 15 e už, prieš susilaikė pritarta. 16 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 15 pakeitimo. Vis dėlto dėl 16, atsiprašau. Dėl 16 balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Puikiai kombinacija 22 prieš 22. Buvo vienas susilaikęs asmuo. Atmestas šis pakeitimas todėl. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 19. Už prieš susilaikę pritarta. 20. Už prieš susilaikę pritarta. 21. Už prieš susilaikę pritarta. 22. Už prieš susilaikę pritarta. 23. Už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 23, o dabar pakviečiu balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 25. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 26. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Už, prieš, susilaikė, ECR ir už ir prieš balsavo, tad kaip čia yra? prieš vis dėlto tada atmesta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 29. Už, prieš. Pasitikrinkime dėl 29. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. Šiek tiek apsirikau skaičiuodama balsus. 30. Kas už, kas prieš kas susilaiko, pritarta. 31 už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. And that's the vote. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta pranešimui. Ir dabar galime baigti balsavimų sesiją. Dar laukia nuomonės projekto pristatymas. 19 punktas teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuota agentūrų kontrolė įgyvendinimas. Taip pat 20 punktas keitimasis nuomonėmis su komisija dėl aviacijos sektoriaus. Nepamirškime, kad 17 val. atvyks direktorius e, dr. Tedrosas Adhanomo ir e, galėsime padiskutuoti apie e, žmogaus teisų savaitės kontekste aptariamus teisės sveikatos klausimus. E, po to bus organizuojama ir kokteilių valandėlė e, už salės durų. Tad siūlyčiau nedėlsti ir pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė įgyvendinimas, nuomonės projekto pristatymas, pranešėjas panas Belet. Žodis jums, prašau. Ačiū labai. Turėčiau atsiprašyti dėl savo streikuojančio balso, esu šiek tiek peršalęs. Kaip žinia, Konstitucinių reikalų komitetas kaip tik analizuoja e, tą bendrą pranešimą ir teisinės nuostatas susijusią su parlamentinės stebėsinos procesais, tai mums yra svarbus klausimas, nes Envi komitetas, mūsų komitetas yra atsakingas už penkias iš ES agentūrų - cheminių medžiagų agentūra, ECA, aplinkosaugos agentūra, EEA, e e, vaistų agentūra, taip pat Europos lygų prevencijos centras ir Europos maisto agentūra saugumo agentūra. Visos šios penkios agentūros yra itin svarbios. Ir e, tai patenka į, į mūsų komiteto kompetencijos rytį. Išsiuntėme parengtą nuomonės projektą ir EFKO komiteto nariams. Ir EFKO kolegos surinko informaciją apie tai, kaip visi apie komitetai prižiūri tas agentūras, stebi jų veiklą. Buvo taip pat EFKO pranešėjo parengta informacija. Jis išanalizavo, kaip tas bendras pareiškimas parengtas 12 metais, prieš šešerius metus, kaip jis funkcionuoja. Taip pat yra pateikiamas rekomendacijos ateičiai susijusios su uh, ta E, priežiūros procedūra, kuri yra vykdoma. Netrukus kalbėsiu taip pat apie bendrąją maisto teisę. E, ponios Zomer pranešimas yra susijęs su to klausimu. Tad kolegos, pirmininkė, Envi nuomonės projekte daugiausia dėmesio skiriau tiems klausimams, kurie yra artimi mūsų komitetui. Tačiau Kalbėjusi, kalbėsiu ir apie su biudžetu, biudžetu susijusius aspektus. Kalbama apie stebėseną, apie valdyseną, apie agentūrų valdybų veiklą. Be abejo, parlamentas turi svarbę įtaką, kalbant apie tuos procesus ir turime tam tikrus atstovus keturiose iš penkių agentūrų EFSOje yra du parlamento atstovai, kurie taip pat dalyvauja ir valdybos veikloje, tuo tarpu EFSOje valdybos narių sąrašas yra parengiamas komisijos ir išsiunčiamas Europos parlamentui. Tačiau tai yra tema, kuri paliečiama ir Zomer pranešime, kur kalbama apie su maisto saugos aspektai susijusius klausimus. Mes laikomės nuomonės, kad 12 metų bendrasis pareiškimas neturėtų nurodyti, e, kiek narių parlamentas turėtų paskirti, e, o tai tiesiog turėtų likti parlamento kompetencijos dalimi. Be abejo, labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą, atskaitomybę, stebėseną, tačiau išlaikyti ir agentūrų nepriklausomumą, autonomiją. Tad pirmojoje dalyje kalbame apie tai, jog parlamento paskirti atstovai svarbu vaidmenį vaidina valdyboje ir laikomės nuomonės, kad bendra, kad bendrajame 12 metų pranešime neturėtų būti konkrečiai minima, kiek atstovų parlamentas turėtų paskirti. Antras punktas. Susijęs su agentūrų lokacija. Puikiai pamename, kas nutiko su mm, vaisto agentūra. Jei aidėje teks išsikelti iš Londono į Amsterdamą dėl tų vykstančių procesų, suprantu, kas nutiko, čia ne parlamento kaltė, tačiau man atrodo, kad labai svarbu pranešime aiškiai pasakyti, kad tokiems dalykams mes nepritarėme. Taip, pranešėjas kolega Lavier apie tai taip pat kalba ir mes tiesiog nukopijavome jo mintis įkėlėme, taip pat Lavier pranešime kuris buvo patvirtintas plenarnėje sesijoje, e, e, yra e, sakoma, kad dėje nebuvo įtrauktas nei parlamentas, nei piliečiai, parenkant naują Europos vaisto agentūros būstinę. Tad kalbant apie panašius būsimus procesus, reikėtų jiems taikyti įprastinę teisėkuros procedūrą ir kad būtų pilnai atsižvelgta į Europos e, parlamento nuomonę. Mes pasmerkėme tokią procedūrą, kuria buvo vadovaujamasi renkant naują vaisto agentūros būstinės vietą, nes, kaip jau minėjau, parlamentas neteko galimybės tarti savo žodžio. Dar norėčiau priminti tą bendrąjį 12 metų pareiškimą Jame yra minima, kad būtent taryba yra atsakinga už agentūrų įsisteigimo vietas. Taip pat bendrame pareiškime yra sakoma, kad teisiškai tai nėra saistanti kažkokia priemonė. Todėl parlamentas reikalauja, kad ateityje, renkant agentūrų būstinės, tiesiog būtų peržiūrėta ta procedūra ir ateityje nebebūtų taikoma ta pati sistema. Dar kai ką norėčiau priminti. Mes kreipiamės į komisiją ir taip pat pabrėžiame, jog Iki kitų metų balandžio mėnesio, mažiau nei po pusės metų, komisija turi pateikti išsame bendro pareiškimo um, įgyvendinimo analizę. Ir tai taip pat turi nuvesti prie naujo sustarimo tarp skirtingų institucijų, tarp parlamento, tarybos. Tačiau, kaip ir minėjau, pranešimo trečiajame punkte Tikimės, kad parlamentas kaip viena iš teisėkuros institucijų bus įtraukta procesai ir jos nuomonė bus atsižvelgta. Kaip jau minėjau, Lavier pranešime, kuris buvo patvirtintas plenarnėje sesijoje prieš keltą savaičių, apie tai jau kalbama, tačiau mano nuomonė tikrai būtų tinkama tai pakartoti ir šiame dokumente kalbant apie agentūrų stebėseną. Trečiasis punktas - be valdysenos ir Um, būštinių aspektų. Reikia kalbėti ir apie interesų konfliktus, tai man atrodo savaime suprantamas dalykas. Kalbame apie tą stebėseną, taip pat apie valdybos darbą. 12 metų bendraime pareiškime e, esančios nuostatos gali padėti e, e, tiesiog kovoti su tais galimais interesų konflikto atvejais. Ir kalbant apie parlamento atstovus valdybose, reikia išvelgti tuos galimus interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią. Komisijos parlamento ar tarybos bendrasis pareiškimas gali būti panaudotas kaip naudinga priemonė siekiant sustiprinti mechanizmus e, skirtus e, interesų konfliktų prevencijai. Apie pačias agentūras šiame pareiškime nekalbame, tačiau negalime apie jas e, kalbėti neminėdami biudžeto. Kalbant apie kitų metų biudžetą, reikia nepamiršti ir daugiametės finansinės programos konteksto. Man atrodo, kad mūsų darbas šiame pareiškime yra įtraukti tokią informaciją ir dėl tų decentralizuoto agentūrų biudžeto Reikia nepamiršti, kad e, svarbi yra ir tų agentūrų darbo specifika, jų darbo krūvis. Tad galimi biudžeto apkarpimai negali būti vykdomi e, maunant viską ant vieno kurpalio. Biudžetas įtakoja tai, kaip yra valdoma agentūra. Tad tai tikrai turi svarbes pasiekmes, kalbant apie agentūrų valdymą. Norėjau tai pabrėžti savo pranešime dar vienas dalykas. Mes pabrėžėme, kad labai svarbu atsižvelgti į naujus klimato ir tvarumo prioritetus susijusius su daugiametė finansinė programa. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie Europos aplinkosaugos agentūrą. Jie turi ten daug naujų atsakomybės ryčių, kalbant apie naująją daugiametę finansinę programą, tad į tai reikėtų atsižvelgti. Tai galioja, tiesą pasakius, visų penkių mano minėtų agentūrų atveju, tačiau aplinkosaugos agentūros atveju ypač stipriai jaučiasi. Tad tiek trumpai būtų apie pagrindinius nuomonės e, projekto elementus. Ir kaip jau minėjau, EFKO kolegoms informacija visa bus pateikta, laukime pastabų ir pasiūlymų. Thank you very much, Iva. Now I turn to the shadow rapporteurs, and the first one is Madam. Ačiū, ponia Borzan, pirmiausia. Dėkuoju, pirminkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai e, Belizui už puikų pranešimą. Galėčiau pritarti jo pozicijai ir krypčiai, kuriais pasirinko savo pranešime. Iškilo, išaiškėjo tam tikrų problemų tarp Europos parlamento ir kitų teisės aktų leidėjų dėl um, agentūrų, dėl taikomų procedūrų. Ir galtinis sprendimas faktiškai buvo uh, priimtas atsitiktinai, tad e, turime skirti daugiau dėmesio šiems dalykams. Jau prieš kurį laiką buvo aišku, kad viskas klausysis būtent taip, protokolai buvo paskelbti e, birželio mėnesį ir viskas buvo nukelta iki metų pabaigos ir ne viena valstybė narė nesiskundė. Tad manau, kad e, Europos parlamentas tikrai turėjo daug anksčiau užginčyti tai, užprotestuoti. Gavome tarybos pareiškimą raštų dėl EMA ir EPI. Ir jame buvo paminėta, kad tai išimtinės aplinkybės, tad ateityje to neturėtų būti. Ir jeigu kažkas tai blogai, tai iš karto reikėtų sureaguoti. Principas e, relokalizacijos ir geografinės pusiausvyros nebuvo užtikrintas ir man atrodo, kad tai yra problema. Prancūzija ir Niderlandai jau turi ne vieną agentūrą. Kita vertus, yra tokių ES e, valstybių šalių narių, kurios turi kad ir vieną agentūrą. Taigi aš manau, jog reikia e, analizuoti e, situaciją, tad žiūrėsiu labai, ką darys komisija kitais metais. Madame Rees. Dėkoju, panerys. Madame la Présidente, um, notre rapporteur sur... Mūsų pranešėjos išsakytoms mintims pranešime daugiausia pritariu. E, taip pat ir buvo daug minėta toks dalykas kaip location įvairių agentūrų antrame, trečiame ir ketvirtame punkte, Brexitas. E, mums e, visą tai parodė realybę ir kad iš tiesų e, daug kas veikia netinkamai. Parlamentas e, kartais tiesiog pastato prieš faktą ir taryba taip pat prieš šešis mėnesius e, tą situaciją parodo, dėl to nukenčia personalas. Aš manau, kad dėl to ir buvo nutarta medikam, vaistų ir e, kitos E, kitos agentūros vietą pakeisti. Vis tik tais reikėtų pasakyti, kad tarp mūsų trijų institucijų yra numatytas vadinamas common approach. Ta deklaracija buvo iš, išleista e, 2012 metais. Ji buvo padaryta labai negrabiai. Mes, kaip parlamentas, E, irgi netinkamai pasielgėme. Pone Barzani, kuris šnekėjo prieš tai, e, galime patvirtinti, kad tai yra tokia istorija, kada mes pralošėme bet kokiu atveju. Perkelta yra agentūra, vaistų agentūra, e, tad reikėtų pasižiūrėti ir paprašyti komisijos, kodėl taip atsitiko iki 2019 metų balandžio mėnesio. Tai yra minimalus su taryba neseniai rastas sprendimas, uždarant dėrybas dėl to, kur turėtų būti įsikūrusios agentūros. Dar 2013-2014 E, buvo agentūros su, su, sukurtos atitinkamos. Ką čia komisija dar sugalvos? Galbūt tiesiog iš naujo perrašys tą bendrą de, e, deklaraciją ir privers tarybą gerbti e, steigimo sutartis. Parlamentas prašo ir trūksta, analizių jų trūksta. Mes matėm, kad taryba turi per, prižiūrėti tą e, bendrąją agentūrą ir užuot e, griebęs jauti už ragų, už, už, užuot griebus jauti už ragų, taryba vis paprašo iš naujo kažkokios tai naujos analizės ir nieko nedaro, nedaro konkrečiai. Ir kol taryba nesilaikys nesilaikys sutarčių, tol, tol taip viskas ir bus. Mums taip pat reikėtų priversti mus gerbti. Uh, <laughs> uh, <laughs> Na, e, ponia Belet, e, girdite, ką sako ponia. Štai kas gali parodyti galę, jėgą. Puiku. Madame Grostet, prašom. Dėkoju. Aš visiškai sutinku su Ivo Belet. Dėl to, ką aiškino jis apie valdymą, taip pat e, sutinku dėl perkelimo e, vaistų agentūros kas buvo pasakyta. Iš tiesų, ta agentūra, tas agentūros perkelimas mus nustebino, buvo susitarimas tarp valstybių narių tikriausiai ir čia parlamentas suprato, kad e, galėjo pasakyti savo žodį, tačiau jau buvo per vėlų. Labai gaila, bet reikėtų ateityje taip pat numatyti, kad gali būti panašių atvejų. Bendrai paėmus reikia daug didesnio skaidrumo. E, kalbant apie e, agentūrų lokalizacijos procedūras. Aš nesutinku su kai kuriais, kurie sako apie, pasakoja apie geografinį paskirstimą. Tai nėra problema. Reikia tikslių kriterijų, kurie būtų nustatyti iš karto, atsižvelgiant į agentūros poreikius, į tarnybos e, interesus, specifiką, Visa tai neturi būti e, kažkokio neaiškaus dėrėjimosi tarp valstybių narių objektų. Kriterijai turi būti nustatyti iš anksto, geografinis paskirstimas tikrai nėra kažkoks tai gere, e, e, geresnis sprendimas. Geresnis sprendimas yra toks sprendimas, kuris būtų priimamas bendrijos intereso vardan, o ne valstybių narių vardan politinė ir demokratinė kontrolė tų agentūrų yra labai svarbi, nes padidėjo jų skaičius, didėja jų atsakomybė, techniškumas ir dėl to tikrai reikėtų pasirūpinti, kad jos ir toliau būtų legitimios e, demokratiškai. Parlamentas dėl to turi jas kontroliuoti, mūsų e, agentūros Tokiu būdu galės vėl užsitikrinti bendrapiliečių mūsų pasitikimą, nes dėja kai kurioms agentūroms to pasitikėjimo žiauriai trūksta. Well, uh, very... Ačiū labai, ponia Grostet. Ar dar kas nors nori įsakyti pastabų šią temą? Jeigu ne, žodis komisijai ponas Klaus. You, Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai atsakyti kai kuriuos pranešėjų ir komiteto narių argumentus. Galbūt trumpai bendrai pasakysiu, kad komisija tikrai mano, kad bendrasis požiūris ir toliau išlieka agentūrų valdymo sistema, tinkama sistema apskritai, tad nematome jokio poreikio, čia visai kitaip girdėjau, visiškai pertvarkyti tą bendrąjį sistemą. Kalbant apie parlamentinę kontrolę taikomą agentūroms, apie tai, kad parlamentui turėtų būti sistemingai atstovaujama agentūrų valdym, valdybose. Norėčiau priminti Jums, kad dabar parlamentas turi kelias priemonės labai veiksmingai ir efektyviai vykdyti parlamentinę agentūrų kontrolę, pradedant nuo biudžeto procedūros, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Ir Bet kada be to parlamentas gali kviestis agentūrų direktorius į parlamento komitetų posėdžius. Bet kokia tema, mm, kokia jūs domina. Ir mm, iš tikrųjų numatoma, kad mm, parlamentui gali būti atstovaujama agentūrų valdybose, jeigu tinkama, tam tikrais atvejais. Ką tai reiškia? kai Geriausias pavyzdys yra e, Alikantėje esantis e, intelektinės nuosavybės e, biuras. Jis jam netaikoma parlamentinės priežiūros biudžeto procedūra, e, todėl parlamentas akivaizdžiai turi imtis kitų priemonių, kad galėtų dalyvauti tos agentūros veikloje, tai yra būti atstovaujamas valdyboje EBA ir EMA atveju. Komisija apskritai džiaugiasi, kad dabar užtikrintas e, visiškas e, teisinis skaidrumas dėl šių agentūrų ir jų darbuotojų. Parlamentas svarstė ir vis dar svarsto, kaip vykdoma procedūra, kad būtų pasiektas kompromisas tarp parlamento ir tarybos. Komisija sutiko parengti ataskaitą dėl bendrojo požiūrio gyvendinimo ir komisija tai padarys. Kai kas iš jūsų minėjo, kad tai bus aprašymas, kas jau padaryta. Ir tai nereiškia, kad e, išnyks tas kontroversiškumas tarp tarybos ir parlamento. Bet e, taryba, galiu Jūs patikinti, ir toliau tai laiko savo prioritetu. Taigi, pirmiausia, tai bus skirta būtent problemai tarp tarybos ir parlamento. Dėl interesų konflikto klausimo tiesiog informuosiu, kad komisija kaip tik e, šiuo metu peržiūrė pagrindų finansinį reglamentą, tai yra agentūrų finansinio valdymo sistema. Komisija jau pateikė to teksto projektą parlamentui, parlamentas jau matė, ką komisija ketina netrukus patvirtinti kaip deleguotą į teisės aktą. Iš dalies um, bus uh, siekiama būtent sustiprinti kovos su interesų konfliktais uh, sistemą ir netgi bus imamasi papildomų priemonių, kalbant apie agentūrų finansavimą, apie darbuotojus ir paslaugų teikimą klientams, pavyzdžiui, ekonomis veiklos vykdytojams. Taip pat buvo paminėtas biudžeto klausimas ir tinkamų finansavimo priemonių buvo pateikta naujų pasiūlymų dėl būsimos DFP ir komisijai atskaitos taškas e, apibrėžiant agentūrų finansavimo voką buvo stabilumas orientuojantis nominaliai į 2020 metus. E, ir e, žinoma, atsižvelgiama į konkrečias situacijas, į naujas užduotis, kurios gali būti pavedamos agentūroms įsigaliuojant naujiems teisės aktams. Taigi bus um, tam tikras diferencijavimas taikomas agentūroms. Bet um, komisija nesiūlo perskirstyti lėšų, kai buvo pagal ankstesnę DFP. Tai jau yra gera žinia susijusių su agentūrų finansavimu. Tiek, ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis vėl pranešėjui, kad jis galėtų įsakyti baigiamasis pastabas. Ačiū labai pirmininkė, ačiū komisijai. Ačiū, mėly kolegos. Manau, galiu padaryti išvadą, kad plačiai sutarėma dėl pagrindinių aspektų, dėl to, ką būtų galima išdėstyti e, šiame nuomonės projekte. Kalbant apie paskirstimo klausimą, mm, EMA, EBA klaus, e, srityje mes e, kalbėjome jau apie tai, nekartotume to aišku ir kaip ponia Grostet kalbėjo apie kriterijus, taip žinoma, labai svarbu e, galvoti apie konkrečius kriterijus ir juos apibrėžti, kad nebūtų grįž, grįžta prie tokios baisios situacijos, kai sprendimas priimamas atsitiktinai kalbant apie perkelimą į Amsterdamą. Taip pat e, buvo raginimas peržiūrėti bendrąjį pareiškimą, ne tik jį peržiūrėti, bet jį perrašyti. Manau, galime tam pritarti. E, į tą galingą kalbą taip pat atsižvelgsiu. Pone Bozan e, kalbėjo apie nudugnę analizę ir daug kolegų minėjo tą nudugnę analizę, mes jūs lauksime. Komisija Žinoma, komisija yra tas žininga tarpininkė tarp tarybos ir Europos parlamento ir žinoma labai laukiame tos nuodugnios analizės iki balandžio mėnesio. Tai labai sudėtinga užduotis, kaip yra pasakyta tarybos bendrame pareiškime. Mm, taryba pareiškia, kad tai jai didelis prioritetas, bet mes kartu esame tiesiog aktų leidėjai ir turėtume galvoti apie visas agentūras. Mes tikrai tikimės tam tikrų ambicijų iš komisijos šioje srityje atliekant nudugnę analizę. Tai turbūt e, pagrindiniai aspektai. Labai lauksiu iš kolegų, iš išėrinių pranešėjų pasiūlymų, pakeitimų pasiūlymų, kad būtų galima kuo plačiau susitarti ne tik su AFKO, kolegomis, bet ir su kitomis institucijomis, kad būtų kuo galingesnė ši nuomonė. Ačiū. Dėkuoju visiems. Ačiū kas, tiems, kas sudalyvavo diskusijoje. Diskusijoje galima teikti pastabas iki lapučio 22-osios. Komitete bus balsuojama sausio 21-22 dienomis. Kitas darbo tvarkės punktas. žaliųjų prašymų įtraukiami šį punktą keitimasis nuomonėmis su komisija dėl aviacijos sektoriaus su išmetamu CO2 kiekiu nesusijusio poveikio. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija 2022 metų pradžioje pristatys atnaujintą šios srities analizę. Sūloma pakalbėti apie aviacijos sektorių poveikį. Buvo pateiktas prašymas įtraukti pakeitimą, dėl kurio 2017 m. reglamentas 2392 Jo 30 straipsnė yra numatyta parengti atitinkamą ataskaitą, tad norėtume išklausyti komisijos pastabas. Ir, žinoma, mes taip pat savo ruoštų prisidėsime prie šios diskusijos. Komisijos vardu turėtų būti ponia Diazio Polito. Prašome, žodis jums. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti su MUV generalinio direktorato skyriaus e, vedėja. Buvau ją paskirta visai neseniai ir man labai malonu apsilankyti parlamente, Envi komitete. Labai laukiu tolesnio, glaudesnio bendradarbiavimo aplinkos saugos ir klimato kaitos e, stritise susijusiuose su aviacija. Vakar turėjome progą klausytis mūsų komisijos nario, jis kalbėjo apie Korsiją ir norėčiau ir aš jums priminti, kad ES siekia labai didelio užmojų tikslų klimato kaitos srityje, įskaitant ir aviacijos sektoriuje. ATLPS sistemoje aviacijos sektorius e, įtrauktas nuo 2012 metų ir Dabar kalbame apie naujasis korsėje taisyklės. Aviacijos sektorius išmeta maždaug 2-3 procentus visame pasaulyje išmetamo CO2 kiekio, bet žinome, kad CO2 nėra vienintelis, vienintelis dujos, kurios daro poveikį. Yra ir um, azoto oksidų Galėtume paminėti ir sieros dioksidą ir įvairių dalelių debesis. Taigi yra labai daug kitų teršalų, kurie nėra CO2. CO2, kaip sakiau, sudaro 2-3 procentus viso pasaulyje išmetamo kiekio. Nepamirškime, kad azoto oksidų kiekis išmetamas iš aviacijos sektoriaus ES yra maždaug 7 procentai. Taigi reikia visą tai atsižvelgti. Be CO2 ir azoto oksidų yra ir kitų labai svarbių teršalų, kurie daro didelį poveikį aplinkai. Tačiau priešingai nei CO2 atveju mokslininkai vis dar tų kitų taršalų poveikį aplinkai vertina kaip vidutinį arba nedidelį. Mm, yra daug neaiškių dalykų ir kai kalbame apie tuos neaiškumus, nežinome, kokio poveikio E, kokio masto tas e, poveikis. Daugelio kitų dalykų nežinome ir tie neaiškumai dar didesni, kai kalbame apie um, aviacijos sektoriaus e, poveikį klimatui. Ne viskas yra labai aišku kaip um, ir azoto oksidų atveju. Ir uh, CO2 atveju ir uh, azoto oksidų atveju, uh, kai skraidoma veiksmingiausių būdų, siekiama kuo mažiau išmesti, e, kuo mažiau e, palikti e, pėdsakų ir plunksninių debesų. Ir dėl to, kadangi įmamas iš šių priemonių, kad nesunku pateisinti didesnį kūro suvartojimą, bet to aviacija taip pat daro poveikį oro kokybei ir sveikatai. Ir šią prasme svarbiausia kietosios dalelės, azoto oksidai ir lakieji e, organiniai junginiai. Gana vis dėlto sunku nustatyti, ką galima priskirti būtent aviacijai vietos lygmenių. Ir e, buvo tam tikrų tyrimų, kuriais buvo bandoma e, nustatyti, E, išmetama e, kiekio, kai, pavyzdžiui, orlavis krenta dideliame aukštyje. ICAO jau reglamentuoja beveik visus aviacijos orlaivių variklių išmetamus teršalus. Ir 2017 metais pernai e, ICAO patvirtino naujas taisyklės, kurios bus taikomos nuo 2020 metų sausio mėnesio. Tai susiję su mm, orlaivių e, variklių ir e, nelakių organinių junginių kiekiais. Taip pat e, yra nauji patvirtinti standartai, kurie pradėti taikyti nuo šių metų rugsėjo mėnesio. ICAO standartai e, rengiami atsižvel... atsižvelgiant išmetamą kiekį lėktuvui e, leidžiantis ir kylant ir ICAO e, dėl tam tikrų aspektų priims sprendimus dar kitais metais. Komisija yra įsipareigojusi parengti ataskaitą dėl ne CO2 išmetalų iki 2020 metų pradžios. Ir galiu patikinti parlamentą, kad komisija jau imasi visų būtinų priemonių, kad įvykdytų šį įsipareigojimą laiku. Ši ataskaita prireikus bus pateikta kartu su pasiūlymu, kaip pažaboti tokį poveikį pagal atitinkamą direktyvą. Jums leidus tuo ir baigsiu. Tokia būtų mano įžanga ir aš esu pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Thank you very much. Now I have uh, two speakers who do wish to take the floor. E, du nariai paprašė uh, žodžio. Pone Lysa, prašau. E, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai iš komisijos taip pat. Man labai malonu matyti čia e, kažką. E, Iš, direkt, iš šio direktorato, jau iš klimato e, direktorato buvome susitikę su atstovais. Tačiau kasgi parašys šitą pranešimą? Man atrodo, kad tuo turėtų užsiimti tas generalinis direktoratas, kuris pradėjo 2008 metais. Komisiją mes įpareigojame tą padaryti. Ir aš šiek tiek esu sutrikęs kai girdžiu tokį teiginį, kad nėra pakankamai mokslinių duomenų. Ar nuo 2008 metų komisija neįdėjo jokių pastangų, kad tų mokslinių duomenų atsirastų geriau? Nes jeigu pasakysime, kad esame lyderiai klimatos kaitoje, tai tikrai pasitikėjimo nepadidins, kai e, kadangi nuo 2008 metų tokia, toks, tokia situacija tęsiasi. Taigi nereikia dar laukti dešimtmečių, E, daugelis ES e, pramonės šakų turėtų susiveršti diržus. Mes e, labai nustatėme griežtas normas dėl emisijų ir man labai nepatiktų, jeigu 2020 metais duomenys būtų tokie patys kaip ir 2008 metais. Kitaip tariant, per mažai duomenų. Aišku, net jeigu ir šimtų procentų visko nepadarysime, vis tik tais kažką galima padaryti. Vis tik tais reikėtų nustatyti e, bent jau apytikslių skaičius, atlikti apytikrę analizę, nes tai, kas vyksta dabar, man nepriimtina. Dėkoju, ponas Eichart. Ačiū komisijai, ačiū už jų indėlį. Bent jau aš kaip suprantu, bus e, iki sausio 1-20 metais parengti tie pranešimai, tos ataskaitos. Vis dėlto norėtume daugiau sužinoti apie štai ką. Taip, parlamentas daug apie tai kalbėjo ir įdomu, kokiu potencialiu veiksmu būtų galima tikėtis. Suprantu, kad laiko liko nedaug. Tad man susidaro toks įspūdis, kad komisija tarsi e, čia bando išvengti šios atsakomybės ir nesuprantu kodėl. Kalbant apie mokslą, tiesa yra tai, kad tos e, trumpalaikės medžiagos e, nedaro didelio poveikio klimatui daugiau nei viena molekulė e, CO2. Tačiau tas poveikis yra ir akivaizdu, kad aviacija itin daug prisideda prie klimato kaitos. Deja, negalima net ginčytis dėl to poveikio ir tarsi susidaro toks įspūdis, kalbant apie tuos e, plunksninius debesis e, bei susijusi poveikį, man atrodo, kad e, bandoma tarsi pridengti situaciją, nors suprantame, kad išmetami teršalai dideliu lygmeniu, kad yra daroma įtaka klimatui. Norėčiau priminti mm, visai nesnei pasirodžiusią ataskaitą dėl pusantro laipsnio IPCC, Junktinių tautų klimato kaitos komisija, jie aiškiai pažymėjo, kad jeigu tos problemos nebus sprendžiamos, pusantro laipsnio tikslas nebus pasiektas. Tai ar nebus taip, kad po poros savaičių sulauksime iš komisijos ilgalaikės strategijos dėl klimato, e, dėl tų pusantro procentų, nors taip pat bandome apeiti tą problemą susijusią su uh, trumpo gyvavimo uh, išmetamaisiais taršalais, dujomis. Man atrodo, kad privalome imtis veiksmų. Labai svarbu mm, suskaityti tuos skirtingus klausimus, nes dabar viskas tarsi sumetama į, į, į vieną indą. E, norėčiau priminti 2008 metų tyrimą. Buvo taip pat pateiktos rekomendacijos ir E, ten buvo paminėta, kad labai svarbu įvertinti e, NOX išmetamosius teršalus, išmetamus e, skrendant lėktuvams. Deja, tai net nėra paminėta. Nežinau, ar jūs nematėte tos ataskaitos, ką jūs apskritai ketinate daryti su tomis rekomendacijomis, nes, man atrodo, e, problemos opumas dar tik labai auga. Kalbant apie kondensacinės valgtis, taip. E, puikiai žinome, kad yra tikrai e, jautrių problemų, jautrių klausimų, e, susiformuoja tie plunksiniai debesis, tad norėčiau sužinoti, ką komisija ketina pasiūlyti. O dėl kietųjų dalelių, žinome, kad labai svarbu čia yra variklių standartai. Įdomu, ar komisija laiky, ketina tuos veiksmus įgyvendinti. Norėčiau daugiau sužinoti. Mm, kokių veiksmų bus imtasi dėl konkrečių medžiagų. Puikiai žinome, kad jos daro įtaką ir nenoriu net girdėti tokių jūsų žodžių, kad lauksime kažkokių tai tyrimų, kažkokių rezultatų. Mes taip ir lauksime, o tau pusantro laipsnio tikslo taip ir nepasieksime, kaip teigiama IPCC ataskaitoje. Kaip Peteris Lyza teisingai sakė, 2008 metais jau buvo ta problema iškelta ir jūs turėjote 10 metų sureaguoti. Pane Gutelant, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir komisijai už tai, kad atvyko šiandieną pas mus. Aš taip pat džiaugiuosi girdėdama, e, kad e, šiandieną buvo pateiktas pažadas Invi komitetui e, pateikti informaciją apie tą net CO2 poveikį aviacijos pramonėje. Tikiuosi, kad tai bus padaryta iki 20 metų pradžios. Vis dėlto mūsų frakcijos vardu turiu pasakyti tą patį, ką sakė ir mano kolegos šiandieną. Nerima kelia tai, jog nepakankamai girdime apie komisijos vykdomą darbą. Jau prabėgo dešimtmetis. 2008 metų ES e, at, e, e, atlps direktyvoje buvo kalbama apie tai, kad reikėtų spręsti visas su aviacija susijusias problemas ir daryti tai maksimaliai efektyviai. Ir dabar naujausias IPCC perspėjimas rodo, kaip svarbu įgyvendinti savo mm, įsipareigojimus, kurių prisėjėmėme pasirašydami Paryžiaus susitarimą. Tai apims visus išmetamosius teršalus, kurie prisideda prie pasaulinio atšilimo O dėl ne CO2 aviacijos poveikio klimatoj bei tų e, trumpalaikių teršalų. Įdomu, kodėl komisijai nepavyko mm, imtis e, e, kažkokių stipresnių veiksmų. Man atrodo, kad toks darbas reikalauja daug laiko ir tai, kaip jūs elgėtės, nerodo rimto jūsų požiūrio. Įdomu, kuris komisijos direktoratas apskritai yra atsakingas šioje srityje. Trūksta iškumo. Norėčiau pritarti Envi kolegoms, kad tai nėra rimtas požiūris ir nors ir gavome e, kažkokių pažadų šiandieną iš jūsų, norėtume matyti konkrečius veiksmus ir tai, kaip jūs įmatės jums priskirto darbo. Dėkoju. Grįšiu prie komisijos atstovės. Taigi komisijos atstovė. Ačiū labai. Norėčiau patikinti visus parlamento narius, kad komisija yra mm, viena bendra institucija ir mes pasisakome vienu balsu. Ir aš šiandieną esu taip e, judumo direktorato atstovė, tačiau šalia sėdi ir klimato direktorato kolega. Tad visos tarnybos itin glaudžiai dirba, tas bendradarbiavimas tobulėja kiekvieną dieną. Tad galbūt taip, judumo direktoratas ir yra pagrindinis direktoratas, tačiau nereiškia, tai nereiškia, kad klimato direktoratas visiškai neturi jokios įtakos vykdomam darbui. Tikrai ne. Dar vienas dalykas. Taip suprantu, kad yra tas e, patikimumo klausimas ir problema. Ir nuo 2008 metų komisija e, tarsi nepateikė kažkokios informacijos, kažkokių rimtesnių veiksmų nesijėmė. Tai nereiškia, kad komisija nieko nedarė. Yra pas, dabar skelbiamos aplinkosauginės ataskaitos, kartu su ESA jos yra skelbiamos 2016 metais, paskutinė buvo parengta. Taip pat rengėme ir naujausią, kuri bus paskelta kitų metų pradžioje. Ten yra pateikiama informacija apie NOX, apie kietasias dalelės, apie sieros dioksidą. Uh, Ir panašių tendencijų bus laikomas ir ateityje. Reikia nepamiršti, kad yra ir kitų dalykų. E, Mes dirbame kartu su ICAO, tarptautinė aviacijos organizacija, su EASA. Norime parengti būtinus standartus skirtus šių problemų sprendimui. Taip pat stengiamės užtikrinti, kad būtų sukurti e, tvaresni e, kūro e, mišiniai, kurie padėtų sumažinti CO2 teršalus. Labai svarbu ir tinkamos operatyvinės priemonės, kad galėtume mm, veiksmingiau siekti savo tikslų. Suprantame, kad NOX išmetamųjų teršalų kiekis padidėjo, tačiau ne todėl, kad technologijos nepatobulėjo ar sektorius nesėmė kažkokių pastangų dėje. Taip yra todėl, kad aviacijos mastai auga ir tai yra neišvengiama. Reikia atsižvelgti į jaugumą, jaugimą, į konkurencingumą. Ir Mums tai tikrai yra svarbus klausimai, tačiau reikia nepamiršti realybės aspektų, į kuriuos svarbu atsižvelgti. Net jeigu technologijos ir žengia į priekį, to nepakanka siekiant pasivyti sparčią plėtrą. Dabar kalbant apie švaraus dangaus iniciatyvą, svarbu užtikrinti, kad Mm, visi moksliniai tyrimai, kurie naudojami e, mūsų mm, technologijų patobulinimui. Tad tiek ir komisija, tiek ir aplinkosaugos direktoratas, tiek ir mes. Mes esame komisijos atstovai ir mes esame pasiryžę gerinti e, komisijos demonstruojamus rezultatus, e, sprendžiant problemas susijusias su klimato kaita. Sprantu, kad jau po metų turi būti ta ataskaita paskelbta. Ir suprantu, kad kai kurie iš jūsų nori jau šiandieną turėti atsakymus, tačiau čia nelabai jums galiu padėti. Pirmiausia, reikia parengti tą ataskaitą, reikia um, visą tą literatūrą surinkti. Yra daug įvairių Europinių iniciatyvų įgyvendinama, vykdomi moksliniai tyrimai pasauliniu mastu. Turime viską surinkti ir, vos, ir tik po metų mes galėsime jų įvertinti, kokia situacija, ar galime būti ambicingi. Tai tikrai ne, ne, ne, ne šiandienos planas. E, kai jau pristatysime ataskaitą, tada galėsime apie tai išsameu pakalbėti. O šiuo metu vienintelį dalyką jums galiu pasakyti. Kol kas e, per anksti e, bandyti kalbėti apie tai, ar komisija patiks kažkokių naujų pasiūlymų susijusių su naujomis politikos kryptimis. Šiandieną reikia nepamiršti, kad bus nauji parlamento rinkimai, nauja komisijos sudėtis, tad taip, Mes puikiai žinome, ko parlamentas norėjo 2008 metais. Ir dauguma tų priemonių, kurios buvo pasiūlytos 2008-aisiais, buvo parimtos mm, mokesčiais, taip pat buvo kalbėta apie standartais. O dėl standartų, man atrodo, pasiekėme visai neblogų rezultatų, o tas apmokestinimas jau yra valstybių narių prerogatyva, tą turime e, būti praktiški, suvokti, ką komisija gali siūlyti. Mm, atsižvelgėme į 2008 e, metų ataskaitą, ji mums svarbi, mes apie ją žinome, tačiau kol kas viskas yra taip, kaip yra ir kažko labai papildomo šiuo metu pridurti negalėsiu. Dėkoju. Ačiū. Baigėme šio klausimo aptarimą. Turime dar keletą e, minučių iki 17 valandos. E, ir turėsime galimybę apsikeisti nuomonėmis su PSO generaliniu direktoriumi dr. Tedrusu Adhanomu Gebrėjisu. So, dear colleagues, I'm delighted to have here with us. Tad, mėly kolegos, džiaugiuosi šiandieną pas mus matydama Pasaulio sveikatos organizacijos generalinį direktorių, daktarą Tedrosą. Jo kadencija tęsis penkerius metus. PSO narės jį išrinko 17 metų gegužę ir iki tų rinkimų ponas Tedrosas dirbo kaip Etijopijos užsienio reikalų ministras. Jis e, padėjo susidėrėti dėl Adisabebos veiksmų darbo tvarkės. Ten 193 valstybės narės įsipareigojo finansuoti e, e, būtinus veiksmus susijusius su tvarios plėtros tikslų įgyvendinimu. Ponas Tedrusas taip pat dirbo kaip Etijopijos sveikatos apsaugos ministras iki tol. Jis padėjo įvykdyti išsame E, visapimančią reformą sveikatos priežiūros sistemoje. Ir po to, kai 17 e, metų Liepa Tedrosas tapo PSO direktoriumi, jis e, paskelbė penkis pagrindinius organizacijos prioritetus. Visų pirma, prieiga prie sveikatos priežiūros visiems, sveikatos apsaugos iššūkiai, moteris, paaugliai ir vaikai, aplinkosauginiai pokyčiai ir PSO transformacijos. Šiemet yra minimos 70-osios žmogaus teisų deklaracijos metinės. Tai yra labai svarbus, skirtinis dokumentas. Jis įkvėpė e, daug kitų tarptautinių žmogaus teisų sutarčių. Europos parlamentas pasinaudojo savo įgaliojimais, skatinant žmogaus teisų apsaugą tiek ir ES, tiek ir už jos ribų. Ir švenčiant tas 70-asias e, pieso metinės yra žmogaus teisų savaitė, e, taip pat organizuojama parlamente. Tad džiugiuosi, kad ponas Tedrosas gali šiandieną dalyvauti mūsų komiteto posėdėje. Tai tikrai e, prisideda prie visų tų šventinių nuotaikų vyraujančių parlamente šią savaitę. Šiandieną šiek tiek anksčiau jau aptarėme tvarios plėtros tikslų ataskaitą. 2018 m. stebėsinos ataskaitą. Ir taip pat kalbėjome apie tai, kaip ES sekasi gyvendinti tvarios plėtros tikslus. Kai anksčiau kalbėjau su panu Tedrosu, jis minėjo, kad konkrečiai vienai sričiai norėtų skirti daugiau dėmesio ir būtent todėl iš šiandieną norėčiau čia dalyvauti. Tačiau apie tai ponas Tedrosas pakalbės pats. Aš taip pat dar norėčiau pasakyti, jog norėtume pabrėžti, kad šis keitimasis nuomonėmis bus puikiai galimybė mums, manau, palikti tokį tvirtą pagrindą tolesniam darbui mūsų būsimiems kolegoms, naujai parlamento kadencijai. Labai svarbu išmėgsti ir draugystę tarp mūsų komiteto, tarp ESO ir tikiuosi, kad būsima parlamento kadencija pavyks, turės galimybę e, formaliai tvirtinti tos tokios intergrupės veiklą. Tikiuosi, kad mūsų diskusijos atspindės tai, kaip svarbu parlamentui ir PSO kuo glaudžiau bendradarbiauti. Taip pat su ponu daktaru Tedrusu pasirašysime e, bendrą pareiškimą. Tai bus mūsų įsipareigojimas vykdyti partnerystę, ją tęsti ir ateityje. Tad toliau nedelsiu, ponė e, Tedrusai, Man garbė, kad pas mus šiandieną atvykote. Žodis jums dabar, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė Valjan, gerbėmi ekscelencijos, ponės ir ponai. Labadiena visiems ir ačiū, kad pakvietėte mane šiandieną dalyvauti. Man tikrai didžiulė garbė atvykti į Europos parlamentą. Be abejo, aš pats nesu naujokas čia, jau lankiausi parlamente Ir tai tik demonstruoja, kaip glaudžiai bendradarbiauja PSO ir ES. Pastarosios porą dienų buvo itin mm, vaisingos, kalbant apie PSO ir, par, ir Europ, atsiprašau, ES ryšių gilinimą. Itin išaugo ES parama PSO organizacijai šiemet ir tikiuosi, kad dar į aukštesnį lygmenį pavyks perkelti tą bendradarbiavimą. Vakar su e, e, ECODI generaliniu direktoratu bendra, bendravau, taip pat turėjau galimybę aptarti e, globalius klausimus su pirmininku Junkeriu, e, komisarais Mimisas, Tilienidės, Vela, e, taip pat. E, Pakai generaliniu direktoratu norėčiau padėkoti jiems už jų laiką, jų paramą, jų pasitikėjimą. 2018 metai yra labai svarbus metai pasaulio sveikatos organizacijai. Tai mūsų 70-asis gimtadienis ir taip pat 70-osios e, visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės. Tiek ir PSO konstitucija, tiek ir deklaracija įtvirtina, kad teisė į sveikatą yra kiekvieno žmogaus teisė. Ir tai nėra kažkokia privilegija skirta tik turtingiesiems. Bėgant laikui, e, ta teisė buvo įtvirtinta tiek ir nacionalinėje, tiek ir tarptautinėje teisėje. Daug šalių dabar numato teisę į sveikatą savo įstatose, taip pat yra ir trys tarptautinės sveikatai skirtos sutartys. Tai yra tarptautinės sveikatos, tarptautinės sveikatos reglamentas, taip pat pamatinė tabako kontrolės konvencija ir Taip pat e, protokolas skirtas neteisėtai prekybai mm, tabako produktais. E, es iš ties intensyviai palaiko e, tokias daugiašalės sveikatos sutartis ir ačiū už jūsų paramą. Vis dėlto teisė į sveikatą nėra kažkokia mm, kilne širdį idėja išdėstyta tik popieriuje. Per pastarosius 70 metų tikrai daug teigiamų pokyčių įvyko. Nuo 48 metų gyvenimo trukmė išaugo 25 metais. Sumažėjo uh, e, gimdybių ir vaikų mirtingumas. Poliomelitas. E, Raupai taip pat yra praktiškai visiškai išnaikinti. Pavyko suvaldyti ir živ bei AIDS epidemiją. Uh, Įtin e, sumažėjo mirčių nuo malarijos, atsirado naujų skiepų, e, kurie padeda užkirsti kelią lygoms daug lengviau negu praeitie. Tačiau net ir kovojant su senomis grėsmėmis kyla ir naujų pavojų. Klimato kaita darys didžiulę e, įtaką sveikatai. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms e, tikrai talpina savyje e, pavojingą potencialą. Dėlsimas skiepyti vaikus taip pat sukelia riziką milijonams jaunų gyvybių. E, tokios lygos kaip e, širdies susirgymai, e, taip pat vėžys, diabetas, hipertenzija, plaučių lygos, protinės lygos tapo pagrindiniais šio laikinių žmonių žudikais. Per pastaruosius 12 mėnesių PSO reagavo į 47 skubos atvejus 50 šalių. Šiuo metu mes taip pat reaguojame į ebolos protrukį Demokratinėje Kongo Respublikoje visai netoli Ugandos sienos. Be to, Iki šiandienos buvo 366 atvejai ir 214 mirčių po protrukio pradžios ir prasidėjusios rūpiučio mėnesį. Mums pavyko suvaldyti bolą, bent jau užkirtame jos e, e, plitimui kelią už sienos. Tačiau e, Reikia nepamiršti, kad buvo taip pat vakcinuoti 29 tūkstančiai žmonių ir tai yra viena priežasčių, kodėl uh, E, tas lygos protrukis e, per daug neišplito ir padėjo suvaldyti susirgusiųjų skaičių. Mes taip pat naudojame e, tyriamuosius vaistus skirtus gydyti mm, susirgusiems. 145 žmonės pasveiko. 14 milijonų keliautojų buvo patikrinta. Taip pat 400 Mm, e, laidotuvių įvyko, užtikrinant saugų, saugumo aspektus. Ir tai buvo įmanoma tik e, dėka e, Demokratinės Kongo Respublikos vyriausybės pagalba, be abejo, jiems padėjo PSO bei kiti partneriai. Ir šis protrukis buvo neįtin lengvai sukontroliuotas. Visų pirma, todėl, kad kyla problemų dėl saugumo rytinėje šalies dalyje ginkluotos grupės veikiančios teritorijoje nuolat atakuoja Beni miestą, tai yra mm, protrukio epicentras. Kiekvieną kartą, kai vyksta toks e, polimas, e, virusas įgauna pranašumą, nes e, nutrūksta vakcinavimo procesai ir sudėtingiau tam patsekti asmenų kontaktavimo istoriją. Aš pats prieš porą savaičių lankė, laikiausi e, Benyje ir mm, po mano vizito dėja atakų skaičius dar labiau išaugo. E, pavyzdžiui, penktadienio naktį buvo užpultas, užpulta būstinė, kurioje apsistoja e, mūsų darbuotojai. E, taip pat bendravau su vienu iš mūsų darbuotojų narių, kuris sakė, kad itin arti vyko susišaudimas, darbuotojai yra išsigandę. Tačiau jie sako, kad jie nenori išvykti, jie tik nori geresnės apsaugos, kad galėtų atlikti savo darbą ir sustabdyti lygos protrukį. Mane tai tikrai sujaudino. Turiu pasakyti, kad kiekvieną dieną um, aš žaviuosi mūsų žmonėmis, žaviuosi mūsų darbuotojais. Jie rizikuoja savo sveikatą, savo gyvybę, e, saugodami kitų gyvenimus. E, ir, ir Tai suteikia man reikalingą pasitikėjimą bei įsitikinimą, kad su visų partnerių pagalba mums pavyks suvaldyti šį, šios lygos protrukį. Tačiau, kaip jau esu sakęs daug kartų ir kaip ir sakysiu e, toliau, sveikatos apsauga ir sveikatos apsaugos sistemos yra dvi tos pačios monetos pusės labai svarbu ilgalaikės investicijos, tačiau reikia investuoti į stipresnės sveikatos apsaugos sistemas. Tai nėra nauja mintis. Matos deklaracija prieš 40 metų nustatė, e, kad e, pirminė sveikatos apsauga e, yra pirmasis žingsnis būtinas siekiant sveikos visuomenės. Taigi Astanoje, Kazakstane praėjusį mėnesį susirinko pasaulio atstovai ir vėl buvo iš naujo įsipareigota siekti tos vizijos. Priešingų atvejų nepavyks pasiekti, kad visi žmonės turėtų teisę į sveikatos apsaugą ir taip pat kalbant apie tvarios plėtros tikslus, vienas iš jų yra sveikat, susijęs su sveikatos apsauga. Tos vizijos įgyvendinimas pareikalaus e, tokio stipraus politinio įsipareigojimo iš e, šalių pusės. Tačiau e, PSO ir kitos dešimt tarptautinių sveikatos agentūrų sutiko dirbti kartu ir parengti pasaulinį sveikatos planą skirtą sveikiems gyvenimams ir geroviai. Mes pradėjome pirmąją to globalaus veiksmų plano fazę e, ir čia yra taip pat parengta informacija apie tą veiksmų planą. Praėjusį mėnesį Berlinė prasidėjo šis procesas. Tikiuosi, kad galtinis planas bus pristatytas Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje kitų metų rugsėjį per aukšto lygio posėdį skirtą mm, visuotiniai prieigai prie sveikatos apsaugos. Norėčiau padėkoti kancleriai Merkel už tai, kad pateikė pasiūlymą dėl veiksmų plano, taip pat e, prisidėjo Norvegijos premjeras, e, Ganos e, prezidentas. Plane yra trys strateginiai požiūriai - suderinti, paspartinti ir įvertinti. Pirmiausia, mes esame įsipareigoję suderinti daugumą savo procesų, kad būtų pagerintas kolektyvinis veiksmingumas. Antras, mes įsipareigojame paskatinti pažangą nustatydami sritis, kur galima pasiekti spartesnės pažangos, e, siekiant įgyveninti su sveikata susijusius tvarios plėtros tikslus. Ir trečias dalykas. Mes įsipareigojame likti atsakingi už tai, ką darome. Tiek ir prieš žmonės e, privalome būti atskaitingi, tiek ir prieš partnerius, e, taip pat pagrindinius finansuotojus. Tad tie trys pagrindiniai tikslai, kuriuos pristačiau, yra naujojo veiksmų plano pagrindas. Ir kalbant apie mūsų sėkmę, jos negalima įvertinti yra rengiamomis ataskaitomis ar posėdžiais ar pinigais, kurie yra investuojami. Tai yra gyvenimai, kuriuos keičiame. Tai yra vaikai, kurie išgyvena ilgiau negu iki penktojo gyven... gimtadienio. Tai yra moteris, kurios turi teisę pasirinkti, kada e, ir nuo ko pastoti. Tai yra vyrai, kurie nemiršta anksčiau laiko nuo neužkrečiamų lygų. Tai yra šeimos, bendruomenės, tautos, kurios klesti, todėl kad jų gyventojai yra sveiki ir produktyvūs. Ir visa tai prasideda nuo suvokimo, kad sveikata nėra vien tik turtingųjų privilegija. Tai yra teisė, kurią privalo mm, džiaugtis visi. Tačiau per pastarosius 70 metų mm, pamatėme, kad e, sveikata e, visiems nėra tik kažkoks šūkis, tai įgyvendinama praktiškai. Ir tai ypač akivaizdu čia Europoje. Įtin daug Europos valstybių narių e, e, tikrai aukštai iškėlė standartų kartelę ir man atrodo, kad jūsų žemynas yra puikus e, E, visuotinės prieigos prie sveikatos priežiūros pavyzdys. Pavyzdžiui, Danija. 70-ame dešimtmetyje aš pats e, e, lankiausi toje šalyje ir taip pat, pavyzdžiui, Junktinė karalystė švenčia 70-ųjų metų sukakti susijusią su jų nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba. Daugumoje šalių tos e, sveikatos priežiūros sistemas buvo sukurtos ne tada, kai šalis klėstėjo, o po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas ir finansiškai šalis buvo tiesiog parklubdytos ant kelių. Tačiau joms pavyko, jos tapo stabilios, klestinčios šalis ir taip nutiko todėl, kad jos investavo į sveikatos priežiūrą. Tai buvo politinis įsipareigojimas, jis yra svarbus ir šiandieną. Pasaulyje yra daug šalių, nuo Ruandos iki Tailando ar Peru. Ir per pastaruosius keletą metų jos padarė tą politinį pasirinkimą, e, jos nusprendė investuoti į visų teisę gauti sveikatos priežiūrą. Ir jos jau gauna puikių rezultatų. Tad ponios ir ponai, tris prašymus pabaigoje norėčiau pateikti. Pirmiausia, E, svarbu nedelsti. Man atrodo, kad sveikata yra visų teisė ir taip suprantu, kad ES turi vieną labiausiai pažengusių sistemų pasaulyje, tačiau yra lygybės problemų, e, kurias reikia spręsti kai kuriuose šalyse. Visada galima padaryti daugiau siekiant užtikrinti, kad niekas neliktų nuo šalyje. Aš pats su ponė pirmininkė apie tai kalbėjau Man atrodo, kad e, tas lygybės aspektas yra svarbus, jiem čia reikia siekti pažangos. Antras dalykas. Labai svarbu kalbėti apie teisę į sveikatos apsaugą pasauliniu mastu. Norint, norint pasiekti tų tikslų, reikia Europos lyderystės tiek ir politinė prasme, tiek ir kalbant apie investicijas į sveikatos priežiūrą. Tos investicijos padeda išgelbėti gyvybės, uh, E, padeda pratesti gyvenimus, tai taip pat padeda žmonės ištraukti ir skurdo, e, tai nutiesia pagrindą tvariai plėtrai, padeda sukurti e, saugesnę, sažiningesnę aplinką, kurios visi taip trokštame. Ir trečiasis dalykas. Kviečiu palaikyti pasaulinį veiksmų planą skirtą mm, sveikatai ir geroviai. Dabar e, pradėjome konsultacijų fazę, tikrai norime išgirsti jūsų nuomonę, sužinoti, kaip e, būtų galima užtikrinti, kad būtų galima dirbti išmaniau įgyvendinant e, tvarios plėtros tikslus, kur būtų galima išvengti dubliavimuose, kur būtų galima paskatinti inovacijas. Tad ačiū Jums, ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti Jūsų komitete šiandieną ir dėkoju, kad Jūs taip pat prisidedate prie mūsų bendro tikslo. Net ir išvesdami PSO 70-ąjį 70 gimtadienį ir taip pat minėdami 70-asias žmogaus teisų deklaracijos metinės, turime suvokti, kad tai nėra savaime suprantamas dalykas. Čia reikia politinio įsipareigojimo, reikia lyderystės, tai turi demonstruoti kiekviena karta, įskaitant ir mūsų. Ačiū. Your... Ačiū labai už jūsų įkvepiančius e, žodžius. Dabar kreipiuosi į kolegas. Pone Grostet. Euh, Visų pirma, ponas generalinė direktoriau, norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote čia paskleisti mums tokią svarbę žinę. Pasaulinė sveikatos organizacija, kaip ir Europos Sąjunga, užtikrina vienodą prieigą e, prie sveikatos paslaugų visiems, apie ką jūs ką tik tais ir kalbėjote. Deja, pasaulyje labai ir toliau situacija lieka neraminanti, kalbant apie sveikatą ir teisė į sveikatos apsaugą tikrai toli nuo to, kad taptų realybė. Jūs tą ir paminėjote. Žinoma, medicina labai progresuoja, tačiau tuo pačiu metu pastebime, kad vis daugiau ir daugiau kyla skubos atvejų, naujų epidemijų. Uh, atsiranda pasipriešinimas, e, e, atsparumas antibiotikams, tai yra didžiulis pavojus visiems, taip pat labai daug problemų, labai daug sunkumų, e, kai reikia užtikrinti pirminę sveikatos apsaugą moterims, vaikams, kurie dažnai tampa var, skurdo, ir, skurdo aukomis ir bado aukomis. Jūs labai jaudinančiai papasakojote apie darbą, kurį atlieka visi pasaulinės sveikatos organizacijos nariai, visi, kurie prisideda prie e, sveikatos apsaugos e, organizacijos e, pasaulyje rezultatų gerinimo. Bravo Jums tikrai už tą puikų darbą Jūsų organizacijoje. ES ir visos valstybės narės yra pirmieji e, humanitarnės pagalbos davėjai pasaulyje ir mums tai užtikrina e, ypatingą atsakomybę. E, iš tikrųjų, ši diena yra puikia proga tą prisiminti. Europos Sąjungoje taip pat galima kai kuo susirūpinti, dėl kai ko nerimauti, nes situacija tarp valstybių narių kaip, kaip matome iš e, ataskaitos apie sveikatos apsaugą, yra labai nevienoda. Labai nevienodai e, žmonės turi prieigą. Teisė į sveikatos apsaugą, taip pat ir mūsų kontinente e, labai nukenčia nuo neligybės, nuo alkoholizmo, nuo rūkimo, nuo neligybės, taip pat ir nuo teritorinių įvairių dalykų. Dėl to norėčiau pabrėžti štai ką. Pirmiausia, atrodo, kad jūsų pranešimas apie sveikatą Europoje neatspindi viso, visko, ką reikėtų suteikti kalba, e, svarbai kalbant apie e, sveikatos apsaugą. Daug dalykų yra susijusių su sveikatos apsauga, pavyzdžiui, e, oro tarša, Tai kelia daug problemų viešai sveikatai. Bege, ką tik tai skaičiau, kad Belgijos viena mokslininkė išvystė techniką, kuri leidžia pamatyti e, plaučių ląstelėse, e, šlapime ir kraujyje kietasias daleles. Taip pat matome tuo pačiu metu, kad daug vaikų gyvena šalia labai judrių kelių ir kad šlapime tų vaikų E, kietųjų dalelių yra daug daugiau negu palyginame e, su vaikų, kurie gyvena toli nuo gatvės šlapimu. E, ir vandens tarša, ir dirbožėmio tarša. Tai yra didžiulė sveikatos problema. Pasaulinė sveikatos organizacija šiomis temomis rūpinasi ir turi tikrų matavimo E, būdų, kaip tą išmatuoti ir kaip nustatyti, kokie yra aplinkosaugos kriterijai, kurie tam kenkia. <clears throat> Kita vertus, nutukimas tai yra taip pat didžiulė grėsmė mūsų bendrapiliečių gyvenimo trukmiai. Ar PSO laiko, kad nutukimas yra chroniška lyga? Aš manau, kad taip gali būti palaikyta. Kokios ta linkme būtų re rekomendacijos, kaip galima kovoti su šia rykšte. Trečia, jūs kalbėjote apie skiepus. Apie, žinoma, skiepai yra labai e, reikalingas, būtinas dalykas, tačiau čia taip pat matome lygybę, ypatingai kalbant apie naujagimius. Ir ta situacija be galo neramina. Tad aš norėčiau sužinoti, ką daro jūsų organizacija, e, kad e, nugalėtų žmonių nepatiklumą nepasitikėjimas skiepais. Ką daro PSO, kad būtų palengvintas prieimas prie skiepų tose šalyse, kur netaip lengva prie jų prieiti? Dėkuoju, ponia Grastet, už jūsų pastabas. Kaip jums būtų patogiau iš karto atsakyti arba galbūt išklausyti kelis narius ir po to atsakyti? Dar vieno Paklausykime, ponia Borzan. I prvo, najprije bih htjela e, pozdraviti gospodina glavnog tajnika. Hvala vam što ste danas... Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau PSO generaliniam direktoriui padėkoti už tai, kad atvykote. Jūsų pasisakymas iš tiesų labai įkvepia. Deja, aš nelauksiu atsakymų į savo dabar užduosimus klausimus, nes kiekvienais metais parlamente minime didžiulę tragediją, kuri įvyko Vukovar mieste prieš 27 metus. Dabar netrukus vėl bus minėjimas, aš turėsiu išeiti, tačiau jūsų atsakymus pasižymės mano asistentai. Norėčiau klausimą dėl vaistų kainos užduoti. Tai yra labai didžiulė problema daugelį ES valstybių ir tai yra toks faktorius, kuris trukdo e, Europos sveikatos sistemoms tapti tvariomis. E, krizės metu ES labai dažnai kėlė šią problemą kaip e, tokią problemą, kuri liečia tik tais besivystančias trečiojo pasaulio šalis. Aš priklausau sveikatos apsaugos sistemai, dirbu joje ir žinau, kad e, kai kalbame apie sveikatos kaštus, apie hospitalizaciją, apie rehabilitaciją ir panašiai, vaistų kaina čia vaidina lemiamą vaidmenį. Sveikatos apsaugos sistema negali būti tvari ilgalaikiu laikotarpiu ir būtent dėl to ES turi imtis priemonių turi užtikrinti daugiau skaidrumo e, e, farmacijoje. Per 25 pastarosius metus vaistų kaina taip išaugo, kad šiandieną piliečiai jau net nebegali savo leisti kai kurių vaistų įsigyti. Ir tai sveikatos apsaugos sistemas kai kurias daro negyvybingomis. Ši problema dar labiau didės kuo labiau sens gyventojai, kuo e, ir kuo, daugiau, e, kuo, kuo labiau daugės vėžio atvejų. Ar yra kokių nors būdų padaryti taip, E, kad e, vaistai taptų pigesni ir kad būtų galima atlikti tyrimus ieškant naujų vaistų. Dėkoju. Galbūt jau norite atsakyti į tuos du pasisakymus, o tada jau užduos klausimus kiti kolegos. Ačiū, tai tikrai labai svarbus klausimai. Dėl pirmojo klausimo. Mūsų pozicija tokia pat, kaip ir sakė gerbiama parlamento nari, dėl sveikatos kaip teisės klausimo. Tai yra Versalija pasirašytos žmogaus teisų deklaracijos dalis, be kita ko. Problema yra tai, kad mes iš tikrųjų negyvendiname tos teisės prisimdami politinius įsipareigojimus. Viena iš problemų Europoje yra tai, kad nepaisant to, kad Europoje viskas e, palyginti neblogai, lygybės e, klausimas vis dar kelia sunkumų. Ir apie tai minėjau ir savo kalboje, ir tai yra viena iš e, jūsų jau aptartos ataskaitos išvadų. Uh, Visur prieiname prie tos išvados. Jūs kalbėjote ir apie oro taršą. PSO ką tik surengė konferenciją, tai buvo pirmoji konferencija skirta oro taršai. Oro tarša paprastai vertinama kaip aplinkos klausimas ir netaip dažnai vertinamas jos poveikis vaikų ir suaugusiųjų sveikatai. Oro tarša ypač didelį poveikį daro vaikams. Daugelis vaikų susirga astma. Dėl um, smarkios oro taršos gali būti padarytas poveikis vaikų smegenų raidai. Tai įrodo moksliniai tyrimai. Bet ne tik tai. Tai yra vėžio, širdies ir kraujagyslių lygų priežastis. Reikia žinoti, kad oro tarša kenkia žmonių sveikatai. Daugelį šalių uh, viskas, kas e, teršia, išleidžiama į orą. Visur taršamis jos nematome, bet e, aš jau sakiau, turime modeliavimo prietaisus, e, iš kurių galime matyti taršos lygius įvairiuose miestuose. Ir taršos lygis daugelį miestų iš tikrųjų pavojingas yra PSO oro kokybės standartas ir daugelį, daugeliu atveju oro kokybė netitinka to standarto. Labai svarbu ir toliau nuolat atkreipti dėmesį į šį klausimą ir PSO tai ir daro. Mūsų diskusijose su komisijos nariais e, šiandien Netgi kalbėjome apie oro kokybės konvencijas, pavyzdžiui, kaip e, tabako konvencija yra. Kiek mes dar kentėsime, kiek dar ignoruosime tą žalą, kuri yra daroma dėl oro taršos žmonių sveikatai. Apie tai kalbėjome ir konferencijoje, ir čia su komisijos nariais tai aptariame. Mums labai svarbus jūsų balsas, kad galėtume parengti tokią privalomą oro kokybės konvenciją, kad žmonės galėtų kvėpuoti grinų orų. Taigi, oro kokybės, grino oro klausimai yra labai svarbus. Oras, kuriuo kvėpuojama neturi būti pavojingas. Tai vienas iš svarbiausių gyvenimo aspektų, kaip žinome. Žinoma, reikia kalbėti ne tik apie oro taršą, bet ir apie e, kitų rūšių taršą. Švari aplinka yra labai svarbi ir oro taršos klausimas taip pat. Nutukimas nėra lėtinė lyga, tai rizikos veiksnys, dėl kurio gali būti susirgama lėtinė lyga. Aš esu matęs dvi pavojingas kombinacijas. Gana daug e, gyventojų e, rūko, e, ypač saugia vyrai, apie 40 procentų, bet to nutukimas yra taip pat labai uh, dažnas reiškinys ir tų dviejų veiksnių derinys labai pavojingas, dėl to anksti mirštama. Dar vienas veiksnys yra alkoholio vartojimas. Nepakankamai judama, alkoholis vartojamas, rūkoma ir žinoma, visa tai gali kartu būti labai svarbus veiksniai, dėl kurių uh, labai plinta mm, neužkrečiamos lygos. Dabar jau 70 procentų mirčių yra dėl neužkrečiamų lygų. Ir yra ir kitų rizikos veiksnių, tokių kaip oro tarša. Oro tarša kasmet žudo 7 milijonus žmonių, taigi tai yra taip pat labai svarbus veiksnys. Nutukimas yra vidutinio lygio rizikos veiksnys ir e, jį reikia kreipti dėmesį. PSO kontekste mes tai darome. Yra keli komitetai, kurie dirba šioje srityje ir kurie vertina šį ir kitus rimtus rizikos veiksnius. Tai ypač būdinga e, vidutinių ir mažų pajamų šalims. Vakcinavimas. Abejonės dėl vakcinavimo. Jų daug, be kitako ir Europoje. Nuo 2018 metų sausio iki rugsėjo Europoje buvo daugiau nei 60 tūkstančių atvejų tymų. Tai nepriimtina, kai skiepijate vaiką nuo tam tikros lygos, kaip gali būti, kad vaikai miršta dėl tos lygos Europoje? Vakcinų pagalba pavyko atsikratyti raupų, be to beveik jau išnaikintas poliomielitas. Ir Vaikai dažniausiai užauga ir tampa suaugusiais būtent dėl vakcinavimo. Vakcinavome daugiau nei 32 tūkstančius. Dabar atvejų, lygos atvejų yra net daugiau nei 360. Jeigu mm, nevakcinuotume iš tų 32 tūkstančių vakcinuotų asmenų tikrai daug daugiau būtų susirgę ebolos karštlygę. Ir iš tikrųjų dėl vakcinų svarbos net negalime ginčytis. Bet per socialinį žiniasklaidą, kuriam nors pasaulio kampe imama skleisti kokią nors neteisingą informaciją ir tai e, įgyja epidemijos mastą. Vakcinos veikia, jos padeda mūsų vaikams ir mums. Ir jau daugelį metų taip yra. Ir toliau jos e, padeda ir padės. Taigi abejonės dėl vakcinų yra pavojingos, jos pavojingos. Mes e, taip e, grįžtame atgal į praeitį. Tai pavojinga. Kolega taip pat e, teiravosi dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. Tai siejas ir su vakcinavimo klausimu. Jeigu vykdoma lygos prevencija, Nereikia ir vaistų vartoti, antibiotikų ir kitų, nes tai lygai užkertamas kelias. Taigi, vakcinos veikia ir mums jūsų balsas reikalingas. Pradėkime nuo Europos kurioje tikrai labai daug abejonių dėl vakcinavimo, daug neteisingos informacijos. Ir e, daugelis žmonių e, nesupranta, kad tai yra visiškai neteisinga. Kalbant apie vaistų kainas, prieiga prie vaistų, kokybiškos priežiūros yra e, vienas iš teisės į sveikatą ramščių ir mes privalome spręsti šiuos klausimus. Turime užtikrinti, kad būtų prieinami ir įperkami vaistai. Generalinis e, sekretorius e, parengė kartu su kolegija atitinkamą rekomendaciją ir mes jūsų prašytume būtinai ją įgyvendinti. Tai be kitako susiję ir su intelektinės nusavybės teisėmis. Žinoma, mm, svarbu kalbėti ir apie inovacijas. Mes nenorime sužlugdyti savo privačiojo sektoriaus. Reikia e, pusiausviros, bet turime ją rasti. Ir e, nepamiršti apie tą pagrindinį ramstį, galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Labai dėkuoju už klausimus. Uh, Ačiū labai. Yra dar kolegų Ponas Pieka, prašom. Będę e, mówił po polsku. E, dziękuję panu dyrektorowi generalnemu. Ačiū labai generaliniam direktoriui už tai, kad atvyko į Europos parlamentą. Septyniasdešimtosios peisų metinės yra puikia proga padėkoti pasauliniai sveikatos organizacijai, nes būtent ji yra svarbus pasaulinės sveikatos elementas. Sveikata, žinoma, susijusi su daugeliu aspektų ir um, teisė į sveikatos priežiūrą, jos prieinamumas yra svarbus dalykas, bet ne vienintelis. Taip pat labai e, svarbi galimybė gauti e, saugų geriamą vandenį, galimybė gyventi sveikoje aplinkoje. Ir labai svarbu, kad žmonės galėtų gauti tinkamos su sveikata susijusios informacijos švietimą šioje srityje. Laikoma, kad prevencija, profilaktika yra visos sveikatos priežiūros pagrindas. Gydimas yra tik viena iš dalis, bet ji nėra vienintelė. Europoje į sveikatą žiūrima kaip į teisę. Praktiškai visose ES valstybėse narėse, konstitucijoje gyventojų sveikata yra įrašyta kaip teisė ir vyriausybės ir kitos valstybės struktūros turi užtikrinti galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir, žinoma, spręsti kitus klausimus susijusius su sveikatinimu. Yra daug šalių, kuriuose tokių dokumentų visai nėra. Ar PSO gali kaip nors įspręsti šią situaciją, ar galima priversti šalis imtis veiksmų sveikatos srityje. Kaip minėjo generalinis direktorius, tai itin svarbu, norint užtikrinti sveiką gyvenimą gyventojams. Žinoma, ES yra pagrindinė donorė, e, skiriant vystomąją pagalbą daugeliu šalių. Tai didžiulis potencialas e, ir e, daugelis agentūrų turi tą potencialą. Vaistų agentūra, infekcinių lygų prevencijos agentūra ir taip toliau. Ir aš manau, kad e, PSO ir toliau palaiko labai e, glaudų dialogą su tomis kitomis institucijomis, be kita ko įskaitant ir Europos parlamentą. Neturėjau laiko kad galėčiau perskaityti visą tą veiksmų planą, sveikata visiems, bet manau, kad tai labai vertingas dokumentas. Ir esu tikras, kad Europos parlamentas ir mano politinė frakcija visiškai pritars ten išdėstytiems teiginiams. Dabar e, konkretesni klausimai, galbūt nelabai susijęs su kalėdomis, jie yra gana rimti. Man atrodo, kad yra ir kitų e, taip pat svarbių klausimų. Ar PSO turi tam tikrą planą susijusi su žmogiškaisiais ištekliais sveikatos priežiūros srityje. Dabar e, stebimas didžiulis e, e, tokių specialistų stygius daugelioje pasaulio vietų. Ir tai manau, būtų svarbu parengti planą, kaip būtų galima plėtoti žmogiškuosius išteklius sveikatos priežiūros srityje visame pasaulyje. Kitas klausimas ir mažiau galbūt e, keblus, jis yra susijęs e, su e, palėtyvinė priežiūra. Mm, niekas nežino, kaip ir kada mirs, bet svarbu, kad mirtis būtų ori. Uh, Ar PSO sprendžia palėtyvinės priežiūros e, klausimus, ar rengiate kokius nors su palėtyvinė priežiūra susijusius algoritmus? Minėjote pačios PSO reformą. Taigi, baigdamas, norėčiau pateikti štai kokį klausimą. Manau, vienas iš tos reformos elementų turėtų būti skaidrumas. Apie skaidrumą girdime visur visose čia Europoje vykstančiose diskusijose. Bet e, mane domina PSO biudžetos. Kiek man žinoma, tai maždaug 3 milijardai JAV dolerių. Bet e, atrodo, kad e, PSO biudžetas nebūtinai paskirstomas e, pakankamai skaidriai. Galbūt galėtumėte mums papasakoti šiek tiek apie pačius principus, apie algoritmą, pagal kurį PSO biudžetas suskirstomas į, į, į, į įvairias dalis. Girdime tam tikrų naujienų iš Meksikos dėl to, kad buvo užginčyti kai kurie sprendimai dėl paskirstytų sumų. Taigi mm, nebuvo pakankamai užtikrintas skaidrumas. Apskritai, mm, direktoriau, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų kalbą ir manau, kad visiškai galėsiu pritarti tam, kas išdėstyta globaliajame veiksmų plane siekiant užtikrinti, kad e, pasaulio gyventojų gyvenimas būtų orus e, ir laimingas. Ačiū. Pone Weisner. Ja, ähm. Lieber Generaldirektor, Sie sind hier im Europaparlament. Ich werde eine weitere Sprache hinzufügen. Labai dėkoju, kad atvyko toks svarbus asmuo. Mes dabar parlamente, aš todėl galiu kalbėti savo kalbą. Nuo liberalų frakcijos aš norėčiau pasakyti, kad man be galo įdomu, kaip ir visai frakcijai, tas, kas čia buvo pakalbama, e, pa, pa, pasakojama. E, aš norėčiau e, pasakyti, kaip ir mano prieš tai pasisakęs kolega, iš tiesų, kad e, gerai, kad yra veiksmų planas ir būtų dar geriau, jeigu viskas būtų skleidžiama kaip galima plačiau. Mes savo ruoštų savo, e, iš savo pusės padarysime viską. Norėčiau keletą klausimų užduoti. Ar yra kažkokia finansinė parama numatyta? E, ar kažkokie tai fondai, biudžetas, kaip tie pinigai yra valdomi, kaip jie paskirstomi. Taip pat jūs kalbėjote apie kai kurias lygas, kurios jau buvo suvaldytos dėka šios platformos, tačiau atėjo ir kitos lygos. Jūs kalbėjote apie e, tam tikrą e, psichinį susirgymą. Ar tai yra kažkoks tai e, kaip, kaip plačiau apibūdintumėte tą lygą. Dabar dar dėl žyf norėčiau paklausti. Ar tai yra tokia lyga, kur labai nemažai finansinių išteklių uh, skiriama, tad e, mes daug ką darome, kad ji būtų nugalėta, tačiau vis tik plinta. Ką jūs darote dėl e, živ plitimo Afrikoje? Kaip jūs, kaip e, OMS, kaip PSO ribojate lytinių organų žalojimo apraiškas. Tai yra iš tiesų baisus reiškinys ir tikrai pažeidinėjantis ne tik žmogaus teisės, bet ir elementarės teisės į sveikatą. Thank you. Thank you very much. Ponas Peterlė. Dėkoju generaliniam sekretoriui už tokius tikrai paskatinančius žodžius, padrasinančius žodžius. Ačiū, kad pristatėte tą globalųjį veiksmų planą. Aš pasisakau kaip pirmininkas e, tos grupės, kuri kovoja su vėžio problema parlamente. Ir dėja, tendencijos kelia nerima, nepaisant to, kad medicina žengia į priekį. Sveikata tampa vienu svarbiausių iššūkių ne tik Europos Sąjungoje Neminėsiu net šitų rodiklių susijusių su šias rytimi. Kalbant apie Europinę sveikato strategiją, joje yra nustatyti principai sveikata visiems ir visose politikos sritise. Ir jūs kalbėjote apie neligybę, apie skirtumus. Kalbant apie itin augančias vaistų kainas, gydimo kainas, man atrodo, kad e, tam galit kilti grėsmė. Bus sudėtinga užtikrinti šio principo įgyvendinimą visiems pacientams. Ir aš taip norėčiau pasidžiaugti tuo globaliuoju veiksmų planu, kurį pristatėte. Mano nuomonė svarbiausia žodis čia yra pagreitinti, pa, paskatinti. Man atrodo, kad nėra jokios būtinybės e, vien tik į inovacijas susitelkti ar į kažkokį tai skubėjimą, jau nemažai dalykų yra atrasta. Ir vakar, pavyzdžiui, Deve komitete, plėtros komitete, Dievitas Bitslidas e, pasaulinės maisto programos e, pirmininkas kalbėjo apie patirtį Sahelyje. Ir pasaulio maisto programa naudoja e, ten senus metodus, kelių amžių senumo metodus. Sahelyje yra sodinami medžiai, taip Sahelis yra žalinamas ir taip bandoma sustabdyti Saharos dykumos plitimą. Puikiai žinome, kokios yra e, dykumos plitimo pasiekmes. Ir tas metodas yra žinomas kaip mūsų pusmenulio metodas. Turbūt žinote, kas tai yra, juk esate iš Etijopijos. Ir vos toks, va toks visiškai paprastas metodas padeda pasiekti itin apčiopiamų rezultatų. Man atrodo, kad e, tai tik demonstruoja, kad mes galime labiau integruotai veikti nuosekliau. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Mes džiaugiamės PSO e, požiūrį į tradicinę mediciną. E, apie tai nekarta buvo kalbėta ir čia, parlamente. Ir aš kaip e, buvęs pacientas galiu pasakyti, kad mums, pacientams svarbus yra svarbiausias vienas dalykas - vaistai, kurie padeda pasveikti. Kalbant apie modernius vaistus, Galbūt reikėtų nesileisti tas ideologinės diskusijas, kurie jų yra geresni, kurie ne. Pacientams pasaulyje svarbiausia, kad nebūtų tokių ideologinių požiūrių vadovaujamasi. Čia svarbiausia veiksmingumas ir manau, kad tai tikrai suvaidins esminį vaidmenį ateityje. Ačiū. Rodis ponui Tedros, ar norėtumėte sureaguoti? Ačiū, ačiū labai. Tikrai svarbus klausimai, kuriuos čia šiandieną iškėlėte. Dėl e, sveikatos determinantų galime pritarti tam, kad e, pirmiausia reikia susitelkti ties pamatinėmis e, problemos šaknimis. Kalbant apie orą, kuriuo kvepuojame, vandenį, kurį gerime, aplinką, kurioje gyvename, pirmiausia, reikia suvokti, kad dauguma problemų yra susijusius tais rizikos faktoriais, kuriuos matome vienoje ar kitoje teritorijoje. Tad reikia pirmiausia žvelgti į problemo šaknis. Ir PSO, remiantis naujų strateginių planų, kuris buvo parengtas ir kuris atitinka tvarios plėtros tikslus, yra numatyti trys strateginiai prioritetai. Visų pirma, e, pasirengimas skubos situacijoms, e, tada kitas tikslas yra sveika visuomenė ir man atrodo tai apibūdina tuos lemiamus faktorius susijusius su sveikatos apsauga. Reikia užtikrinti, kad žmonės būtų sveiki ir reikia tai padaryti dar prieš jiems susirgant. Jeigu jau žmogus atkeliauja į ligoninę ar į kažkokią sveikatos priežiūros instituciją, tai jau yra pralaimėjimo ženklas. Pirmiausia, reikia koncentruotis į prevenciją. Galime įtin sumažinti lygų skaičių, jeigu pažvelgsime į pamatinės priežastis, į e, veiksnius įtakojančius susirgymus. Ir kalbant apie SO e, strateginius e, pamatinius prioritetus, Tai yra sveika visuomenė, vienas iš jų. Ir PSO tikrai neturėtų būti ta organizacija, e, kuri imasi gydyti žmonės, kai jie susirga. Ne, sveikatos sektorius ne į tai turėtų būti orientuotas. Pirmiausia, turime būti orientuoti į tai, kad mūsų visuomenė išliktų sveika. Dabar dėl to globalaus plano ir žmogiškųjų išteklių. Taip, tikrai trūksta tų darbuotojų e, sveikatos apsaugos e, skyriuje. E, turime tikrai didžiulį deficitą - 18 milijonų. Stengiamės kažkokiamis inovatyviomis mintimis vadovautis, bandome užtikrinti, kad tai taptų tos globalios strategijos dalimi ir su valstybėmis narėmis bandėsime, bandysime E, kažkaip užpildyti tas spragas, tuos 18 milijonų eurų. Dėl palėtyvios slaugos mes čia vadovaujamės tokiu požiūriu. Svarbu kalbėti apie visą gyvenimo trunkmę. Galima uh, uh, skatinti uh, sveiką gyvenseną, gydyti žmonės, kai jie susirga, jeigu jau taip nutinka, tada palėtėvi slauga taip pat yra aktuali. Tai turėtų apimti visus žingsnius, visus etapus. Tad vadovavomės tuo gyvenimo trukmės požiūriu ir esame panašios nuomonės, kaip kad jūs ir sakėte, dėl išteklių. PSO biudžetas yra 2,4 milijardo eurų per metus arba per du metus, tai yra 4,5 milijardo eurų. E, kai kuriuose aukštesnių, didesnių paimų valstybėse narėse tai yra metinis vienos ligoninės biudžetas. Tad tie ištekliai, kuriuos gauna PSO, nėra begaliniai. Be abejo, stengiamės tas lėšas panaudoti protingai. Dar vienas dalykas, kad ir kiek gauname pinigų, jie turi būti panaudoti protingai, turi būti panaudoti veiksmingai. Ir stengiamės panaudoti išteklius remdamiesi prioritetais. Būtent tai ir darome remdamiesi tais prioritetais, kurie E, pateikė geresnius rezultatus, e, kalbant e, apie tuos žmonės, kurių labui dirbame. Dar vienas dalykas yra ta vidinio vertinimo sistema, tačiau bus pradėti ir išoriniai vertinimai vykdyti. Man atrodo, tokia kombinacija padės įvertinti, kaip žengėme į priekį, kalbant apie tikslų įgyvendinimą, kaip panaudojame savo išteklius. Šituo atžvilgiu uh, tas išorinis vertinimas bus naudingas, padės pamatyti, ko nematome galbūt dabar, reikia pažvelgti iš šalies. Tad ketiname tuo pasinaudoti, jeigu nustatysime kažkokių silpnųjų vietų, be abejo, būsime nusteikę atvirai, kalbant apie jų e, sprendimą, o dėl psichinės sveikatos. Taip, e, silpna protystė, demencija taip pat patenka į tą grupę, kalbant apie neužkrečiamas lygas. E, dažniausiai kalbama apie vėžį, diabetą, chroniškas lėtinės plaučių lygas. Tai yra svarbiausios, labiausiai paplitusios lygos. Tačiau dabar konkrečiai pabrėžime plus e, m, psichinė sveikata. Tad E, kardė susirgymai, vėžys, e, plaučių lygos, diabetas ir tada psichinė sveikata. Kalbant apie psichinę sveikatą, viena pagrindinių problemų daugumoje šalių yra tai, kad paslaugos, kurios teikiamos, nėra suderintos, jos nėra įtrauktos į bendrą sistemą, jos teikiamos tik ligoninėse ar specializuotose institucijose. Neretai psichinėmis lygomis sergantis asmenys laikomi kažkokiais tai nusikalteliais, o tai yra pavojinga tendencija. Nors psichinis susirgymas yra toks pat kaip ir e, fizinis susirgymas. Gali e, skaudėti jums skrandį, o galite susirgti ir psichinę ligą. E, tai iš ties um, turėtų būti tokia tendencija, tačiau e, jau neretai šeimoje uždedama tam tikra stigma, tam tikras neigiamas ženklas, kalbant apie tokias lygas. Tai turime spręsti be abi šias problemas, reikia didinti visuomenės inform, informatumą, reikia parodyti, kad tai yra sveikatos problema taip pat. Reikia įtraukti tai į bendrąją sveikatos priežiūros sistemą. Uh, pirminė sveikatos priežiūra, tai neturėtų būti laikoma kažkokia atskira, ypatinga problema. Ir niekas, kas serga, neturėtų būti laikoma kažkokiu tai nusikalteliu ar prasižengeliu. Senatinė silpna protystė taip pat priklauso šiai grupiai ir Kalbant apie psichinės e, sveikatos problemą, kurią minėjau, neretai būtent ir e, silpnaprotystės argantis asmenys patiria pažeminimą iš, iš aplinkos, iš šeimos narių, nes e, ta lyga laikoma gėdinga. Kai kuriuose valstybėse narėse demonstruojama stipri lyderystė šio klausimu, sprendžiant šią problemą. Ir generalinis sekretorius taip pat yra pasiryžęs su tuo dirbti o PSO taip pat yra pasirengusi intensyviai veikti. Mums čia reikia jūsų paramos, reikia išnaudoti tą pagreitį, išnaudoti tas galimybės didinti informatumą ir užtikrinti, kad mūsų žodžiai taptų veiksmais. Tai yra tylusis žudikas, pamirštas e, žmonių žudikas, tačiau nusipelna mūsų dėmesio. Dabar dėl živ. Sakoma, kad finansavimas buvo tikrai neblogas, nors pastarojame metu ėmė mažėti. Kalbant apie živ, e, turiu pasakyti, kad išvelgėme sėkmės e, pavyzdžių, mm, mažėja e, susirgymų šią lygą. Kažkada mirtingumas nuo živ, nuo AIDS buvo įtin didelis, ypač kažkokiuose mažose miesteliuose kur visi vienas kitą pažįsta, e, buvo itin lengva pastebėti tokius atvejus, mirštančius žmonės. Ir nemažai šeimų tiesiog prarado viltį, o toks vilties praradimas daro įtaką visai tautai, nes šeima yra visuomenės lastelė, visuomenės pagrindas. Ir kai pradėjome mm, specialias programas skirtas pažangesniam gydimui, E, taip pat prevencijai. Be abejo, yra tikrai dar nemažai spragų, tačiau e, dabar ta viltis į šeimas grįžta, tai reiškia grįžta viltis ir nacionaliniu mastu, situacija įtin skiriasi lyginant su ankstesne. Labai svarbu čia ir tas globalus solidarumas kovojant su lygomis, kurios e, paveikia daugelį šalių. Tad Turime darbus tęsti, turime užtikrinti, kad e, živ AIDS epidemija nebebūtų laikoma apskritai epidemija. Reikia siekti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama prevencijai. Taip, kai kuriuose šalyse tokių susirgymų daugėja, nors pasauliniu mastu mažėja, tačiau reikia tą problemą koncentruotai spręsti. O dabar dėl lytinių organų žalojimo. Tai yra sveikatos problema, tačiau taip pat yra tiesiogiai susijusi ir su žmogaus teisų aspektais. E, dėl e, tokių žalojimų e, žmonės užkričiami įvairiomis infekcijomis, jau nekalbant apie tai, kad e, tiesiog suluošinamas visas, visas e, jaunos mergaitės gyvenimas. Tačiau su tuo kovojame. Reikia suvokti, kad svarbu sustabdyti visą tą procesą ir jo daromą žalą, o dėl tradicinės medicinos bei to projekto vykdomo Sahelėje, dėl to pusmenulio projekto, aš pats turiu tiesioginės patirties tame. Aš netgi dalyvavau panašaus projekto įgyvendinime, siekiant pagerinti e, ekologinę padėtį kai kuriuose teritorijose Etijopijoje. Ir tikrai pats mačiau, kad tai padėjo atstatyti um, augalų kiekį, medžių kiekį, um, pagerino aplinką, um, padidino vandens kiekį, gruntinio vandens kiekį. Netgi buvo galima pradėti drėkinimo procesus. Tai padidino ir ūkininkų produktivumą. Tad e, tai yra didžiulis pliusas tiek ir aplinkai, tiek ir e, padeda um, padidinti ūkininkų pajamas. Tai yra technologija, kuri žinoma jau ne pirmą amžių, tačiau yra itin veiksminga. O kas yra svarbiausia, tam nereikia daug lėšų. E, jeigu pavyksta prikalbinti ūkininkus, iš esmės e, galima pasinaudoti nemokamą jų darbo jėgą ir vykdyti tokius projektus. Tai yra puikiai sėkmės istorija, puikus pavyzdys. Ir daug tokių technologijų, daug tokių praktikų iš ties gali būti pritaikytos ir dabar daugumoje atvejų, skaitant ir sveikatos priežiūros sektorių. Man atrodo, kad investicijos į skaitminę sveikatą būtų labai naudingos. Sveikatos apsaugos sektoriaus ateitis yra įtakojama skaitmeninės sveikatos, mm, ar tai patinka mums ar ne. Tai bus svarbus veiksnys, reikia sugebėti jį išnaudoti žmonijos labui. Ir skaitinė sveikata neabejotinai įtakos sveikatos priežiūros apsaugos procesus e, ateityje. Dėl tradicinės medicinos galiu visiškai pritarti. Nėra taip, kad e, arba arba. Man atrodo, kad reikėtų naudoti e, geriausius abiejų pasaulių elementus, tradicinius ir modernius, būtent tai ir darome PSO. Nėra taip, kad arba arba. Stengiamės pasinaudoti visais įmanomais ištikliais, žiniomis, technologijomis, kurios egzistuoja mūsų visuomenėje. Ačiū Jums, tikrai svarbus klausimai. Džiugu, kad Jūs taip atsidavę šiais ryčiai. Ačiū dar kartą už suteiktą galimybę. Dėkoju. Thank you very much again, uh, Dr. Tedros, and now, dear colleagues, uh, we agreed to. Ačiū, mes uh, susitarėme pasirašyti bendrą pareiškimą su jumis. Europos parlamento vardu, suteikiant paramą jūsų veiklai ir PSO vardu tą paramą priimant. Tad kviečiu jūs pasirašyti šį dokumentą. And then, of course, dear colleagues, uh, will uh, close it with a glass of <laughs> champagne. Na ir žinoma, pabaigai pakelsime taurę šampano.